Amerikos Respublikoje. 11 punktas iš dviejų dalių, kas už pirmalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Manau, kad pritarta, tačiau pasitikrinkime dėl antrosios dalies 11 punkto originalios rezoliucijos teksto versijos. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Ačiū. 12 punktas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 13 pastraipa, kas už, kas prieš susilaiko taip pat pritarta. 14 pastraipa, kas už, kas prieš susilaiko taip pat pritarta. 15 pastraipo originali versija dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko, taip pat pritarta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos projekto, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Kitas balsavimas dėl padėties Tailande. Bendras rezoliucijos projektas, kurį teikia septynios frakcijos, vienas pakeitimas dėl M konstatuojamosios dalies, kas už jį, kas prieš, susilaiko atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių būdų, pradedame balsuoti. Balsuoti, ne, dar kartą pininkas atsiprašo, pradedame balsuoti ir visi balsavote. Balsuoti baigiame pritarta. Dabar kitas balsavimas dėl vaikų padėties Nigerijoje, Boko Haram išpolių ir čia septynios frakcijos teikia bendrą rezoliuciją. Pirmiausia, balsuojame dėl 11 pastraipos, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už kas prieš susilaiko taip pat pritarta N konstatuojama dalis dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko taip pat pritarta. Dabar balsuojame varniu būdu dėl visos rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kitas balsavimas Ali Mohamed Al-Nimr atvejais. Aštuonis frakcijos teikia bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos. Pirmoji pastraipa originali versija. Dvi dalys, kas už pirmąją dalį balsuojame vardiniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis, taip pat vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta. Septintoji pastraipo originali versijų. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Aštuntoji pastraipo dvi dalis. Kas už pirmąją kas prieš susilaiko, taip pat pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko, pritarta. Prieš 11 įtrauką yra pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Neaišku, kai balsavote, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta, kolegos, prašau aiškiai kelti rankas. Balsuosime dėl visos rezoliucijos. Kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Pritarta. Kitas balsavimas dėl pono Tajani pranešimo, visi pirmininkai Tajani pranešimo dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje. Pranešimą parengė ekonomikos ir pinigų politikos komitetas, balsuojame dėl viso dokumento teksto. E, tai yra pirmojo komiteto pakeitimo, kas užkas prieš susilaiko pritarta. Suome dėl komisijos pasiūlymo, kas už kas prieš susilaiko taip pat pritarta. Dabar balsuosime dėl teisėkos rezoliucijos vardinių būdų, pradedame balsuoti. And I close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau balsuosime dėl hipoteką reglamentuojančių teisės aktų ir rizikingų finansinių priemonės Ispanijos atvejo. Pirma balsuojame dėl aštuntojo pakeitimo dviejų dalių. Pirmoji dalis vartinių balsavimų. Pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis. Taip pat vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Taip pat atmesta. Toliau dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Vienuoliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Toliau e, pirminis tekstas, trečias pastraipa dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Antroji dalis atkrenta. Antroji dalis atkrenta. Norite tikrinti, kaip balsavimo dėl pirmosios tikriname. Pradedame balsuoti. Dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigėme. Pritarta. Dabar balsuojame dėl antrosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Devintas pakeitimas vardinių balsavimų. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Ketvirta pastraipa, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, vardinių balsavimų balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. Ir toliau Septintas punktas, pirminis tekstas vardinių balsavimų. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau devinto punkto pirminis tekstas vardinių balsavimų. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau 12 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 13 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Taip pat pritarta. Patikrinkime. Dėl antrosios dalies balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Bet dauguma labai nedidelė. Po 12 punkto 13 pakeitimas, kas su vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 19 punktas. Pradinis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis vardinių balsavimų. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis vardinių balsavimų. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečioji dalis. Taip pat vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 20 punktas, pradinis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. A konstatuojamosios dalies punktui ketvirtas pakeitimas vardinių balsavimų balsuojama. Balsuoti baigiame. Atmestas. Toliau B punktui penktas pakeitimas vardinių balsavimų balsuojame. Baigiame. Atmestas. Toliau B punkto pradinis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Antroji dalis taip pat vardinių balsavimų balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Toliau šeštas pakeitimas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis vardinių balsavimų pradedame. Baigėme balsuoti. Atmestas. Antroji dalis. Antro dalis atkrenta. Toliau F konstatuojamosios dalies punktas. Pirmas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. F punkto pirminis tekstas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. G punktas antras pakeitimas vardinių balsavimų balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dabar e, G punkto pradinis tekstas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Po H punkto trečias pakeitimas vardinių balsavimų balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Po I punkto septintas pakeitimas. Vardinių balsavimų balsuojame. Baigiame. Atmestas. M. Punkto pradinis tekstas vardinių balsavimų balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. M N punktas vardinis balsavimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Taip pat atmestas. Dabar balsuojama dėl visos rezoliucijos. Vardiniu balsavimu balsavimas prasideda. Baigėme balsuoti. pritarta. Toliau. E, mirties bausmės rezoliucija bendras šešių e, frakcijų pasiūlymas. E, pirmas punktas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ant, dėl antrosios pirmo punkto dalies vardinių balsavimų pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. Kolegos, kelkite rankas. Atsiprašau, tai buvo vardinis balsavimas, sako pirmininkė. Toliau ketvirtas punktas, pradinis tekstas. Suklydau, žinau. Taigi ketvirtas punktas, pradinis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, aiškiai pritarta. Antroji dalis vardinių balsavimų balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Septintas punktas vardinis balsavimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Aštuntas punktas vėlgi vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Pritarta. Devintas punktas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Aiškiai pritarta. Vienuoliktas punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, taip pat pritarta. Ketu, 12 punktas už, prieš, susilaikė, pritarta. 13 punktas, pradinis tekstas vardinių balsavimų, balsuojame. Baigiame balsuoti. Taip pat pritarta. 14 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. N punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, taip pat pritarta. Dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Ačiū. Kita rezoliucija patirtis įgyta per raudonojo šlamo katastrofą Vengrijoje, pasiūlymą dėl rezoliucijų. Taigi, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktojos pastraipa, pradinis tekstas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Taigi balsuojam dėl 17 ir 19 dalies. Pirmoji dalis kas už prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaiko. Čia reikia patikrinti pateikti dėl balsavimo dėl antrosios dalies. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 19 punktas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Trečias pakeitimas. Vardinių balsavimų pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Toliau ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas, todėl balsuojame dėl 21 punkto pradinio teksto dviejomis dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis vardinių balsavimo. Suoti. Baigiame. Patvirtinta. Toliau 23 punktas, pradinis tekstas, vardinių balsavimų. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antras punktas, kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Šeštas punktas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Po E konstatuojamosios dalies pirmoji, pirmas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Norėčiau patikrinti. Taigi pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Toliau ES lyčių lygybės ir galių moteriams suteikimo vystomo bendradarbiavimo srityje plano atnaujinimo. Antras punktas, pradinis tekstas. Čia yra žodinis pakeitimas, kurį patikė pana Linda McGowan. Prašom. Ačiū. Tai yra pakeitimas žodžiu, nes komisija paskelbė jau tai, ką jie vadina darbuotojų darbo dokumentu. Taigi čia tiesiog teksto patikslinimas, atnaujinimas. Ar kas nors prieštarauja? Keturiasdešimties nėra. Balsuojame dėl pradinio teksto. Balsuosime dėl dalies žodinių pakeitimų. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Toliau dešimtasis punktas. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaiko taip pat patvirtinta. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas antras pakeitimas, dvi dalis vardinių balsavimo, kas balsuojame. Baigiame. atmesta, antroji dalis atkrenta. Dabar balsuojame dėl pradinio 19 punkto teksto dviem dalimis, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už prieš susilaiko patvirtinta. E konstatuojama dalis, pradinis tekstas dvi dalis. Pirmoji, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, taip pat patvirtinta. Toliau balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Toliau paskutinis balsavimas dėl ponios Zaborsko pranešimo dėl jų galimybių ir vienodo požiūrį į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos rytyje. Pirmiausia, balsuojame dėl pirmos dalies, pradinis tekstas, dvi dalis. Už pirmąją kas? Prieš susilaiko. Patvirtinta antroji dalis už. Prieš susilaiko. Atmesta, bet reikėtų patikrinti. Taigi tikriname balsavimą dėl antrosios dalies. Balsavimas baigiamas. Atmesta vieno balso persvara. Gerai, kolegos, taip kartais atsitinka parlamente. Aštuntoji dalis pradinis tekstas. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaiko. Taip pat patvirtinta trečioji dalis vardinių balsavimų. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Toliau, devintas punktas, pradinis tekstas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dešimtasis punktas, pradinis tekstas už, prieš susilaiko patvirtintas. 11 punktas, keturios dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. Ketvirtoji dalis Gerai, patikrinsime balsavimą dėl trečios. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime vėl. Ketvirtoji dalis. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 12 punktas vardinių balsavimo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 13 punktas, pradinis tekstas, 3 dalis, pirmoji dalis vardinių balsavimų. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis vardinių balsavimo. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Trečioji dalis vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta taip pat. Toliau 14 punktas, pradinis tekstas dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime man aišku, antroji dalis, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Toliau 15 punktas, pradinis tekstas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko taip pat patvirtinta. 16 punktas, pradinis tekstas, penkios dalis. Pirmoji dalis, vardinių balsavimų, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis vardinis balsavimas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. Trečioji dalis vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Taip pat patvirtinta ketvirtoji dalis vardinių balsavimų. Balsuojame. Baigime. Taip pat patvirtinta penktoji dalis vardinių balsavimų. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta taip pat. Dabar balsuojame dėl 17 pastrapos, originalią versiją 3 dalys, kas už, e, tiksliau, varis balsavimas dėl pirmosios, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. Trečioji dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuojame dėl 18 pastraipos, pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. 20 e, punktas originali versija, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 22 pastraipa vardinis balsavimas pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 23 pastraipo original versija dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 24 pastraipo original versija, kas už, kas prieš, susilaiko taip pat pritarta. 22 pastraipa dvi dalis, kas už pirmąją. Ne, 25 pirmininkė atsiprašo. Dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš. Susilaiko pritarta. Kas už antrąją dalį, kas prieš. Susilaiko pritarta. 26 pastraipo originali versija, kas už kas prieš susilaiko pritarta. 27 pastraipa trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl originalios 27 pastraipos, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 28 pastraipo originali versija 3 dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko taip pat pritarta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, norime pasitikrinti dėl antrosios, pradedame balsavimą. Antroji 28 pastraipos dalis, Balsuoti baigiame. Atmesta, bet labai nedidelė balsų persvara, taigi gerai, kad pastikriname. Trečioji dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 29 pastraipa Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 30 pastraipo originali versija dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko taip pat pritarta. 31 pastraipo dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Gerai pasitikrinkime, nes nebuvo labai aiškus balsavimo rezultatas. 301 pastraipa antroji dalis, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 34 pastraipa originali versija dvi dalys, kas už prieš susilaiko pritarta, kas už, tiksliau antroji dalis vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 36 pastraipa, originali versija dvi dalis, kas už pirmą tiksliau vardinis balsavimas dėl pirmosios. Balsuoti baigiame atmesta. 36 pastraipa antroji dalis, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 37 pastraipa originė versija, 3 dalis, kas už pirmąją vardiniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečioji dalis vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Pritarta. 41 punktas originali versija vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 42 pastraipa pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, antroji dalis pradinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 43 pastraipa originali versija dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko taip pat pritarta 44 pastraipo originali versija, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 45 pastraipa, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta Kas už antrą dalį tiksliau vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 46 pastraipo originali versija, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta 50 pastraipo vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 52 pastraipa, antroji, antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Norite pastikrinti gerai, tikrinamės, pradame balsavimą. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl originalios versijos 52 pastraipos, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. Gerai, 52 pastraipą pasitikrinkime, pradėme balsavimą. Balsuoti baigiame. Pritartu. 53 pastraipo originali, originali versija dvidališkas už pirmąją. Tiksliau vardys balsuodami ir baigiame balsuoti. Pritartu. Kas antroji dalis vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiama. Pritarta 55 pastraipa, originali versija dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, taip pat pritarta 56 pastraipo originali versija, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, tiksliau vardinis balsavimas dėl antrosios, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 13 įtrauka, kas už prieš susilaiko pritarta. C konsultuojama dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta D konstatuojama dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. G konsultuojama dalis, kas už, tai yra vadinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigime. Pritarta H konstatuojama dalis, 3 dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko. Pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko. Pritarta, kas už trečiąją Norite patikrinti dėl antrosios dalies? Pradedame balsuoti dėl antrosios H punkto dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. Kolegos, buvo akivaizdu, kaip ir ankstesniu atveju. Tikrai buvo aišku. Dabar L konstatuojamosios dalies punktas. Gerai, gerai. Trečioji dalis tikriname, kai balsavome dėl H punkto trečiosios dalies. Baigiame balsuoti. Atmesta. Atsiprašau, kolegos. Jūs buvo teisus, aš išpildžiau jūsų prašymą, jūs laimite. Toliau. L konstatuojamosios dalies punktas, pradinis tekstas, dėl trijų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, taip pat pritarta. Q Konstatuojamas dalies punktas vardinių balsavimų balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. T. Konstatuojamosios dalies punktas vardinių balsavimų balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Toliau W e, punktas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, vardinių balsavimų balsuojame. Ir baigiame balsuoti, pritarta. Ačiū visiems už balsavimus ir dabar prasidės balsavimo motyvų paaiškinimai. leave as well. Can we do a break? Yes, so we do a short break. We do a short break. Trumpa pertrauka, o paskui prasidės balsavimo motyvų paaiškinimai. Ačiū, kolegos. Stimați colegi, avem uh, în continuare explicații la vot. Mėly kolegos, prasidės balsavimo motyvų paaiškinimai. Kolegos, kurie išeidinėja iš salės,